dokumento apsauginės savybės ir biometrikos standartai. Pone Koelio, keturios minutės jums pasisakymų. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Barau, ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Mes šiandien kalbame apie reglamento siūlymą įteikia taryba ir parlamentas. Jame yra numatomos pasų ir kelionių dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai. Šis reglamentas pakeičia iš dalies tarybos reglamentą. Dėkuoju komisarui Baro ir pirmininkamčiai valstybei už domėjimas šiuo klausimu ir už tai, kad pirmo svarstymo metu jau pavyko pasiekti rezultato. Norėčiau padėkoti taip pat ir šešėlinėms pranešėjams. Šis reglamentas įsigaliojo 2004 metais ir nuo birželio mėnesio visos valstybės narės jau būtų turėjusios surinkti visus duomenis susijusius su vaikų dokumentais. Tačiau įvykus konsultacijoms su įvairiomis valstybėmis narėmis ir surinkus duomenys paaiškėjo, kad yra labai sunku surinkti duomenys apie vaikus, kurie yra jaunesni nei šešerių metų. Aišku, galima įvesti tam tikras išimtis ir tokios prievolės nereikalauti, tačiau tai turėtų būti padaryta su sąlyga, kad pasai bus išduodami laikini. Tai aišku reiškia papildomą naštą tėvams, nes e, kiekvieną kartą, kai tėvai turės su savo vaikais vykti į užsienio kokią nors valstybę, jie kas kart turės prašyti naujo paso. Dabar yra siūlomas dviejų metų laikotarpis, tai reiškia, kad valstybės, kurios priemė šį sprendimą, turės galimybę numatyti tam tikras ribas. Taip pat yra numatyta peržiūros galimybė kuri yra nustatyta ketveriems metams. Tai reiškia, kad duomenys bus nustatyti vienodai visoms valstybėms narėms. Yra išimčių numatyta tiems asmenims, kurie dėl tam tikrų fizinių e, savo savybių negali pateikti visų duomenų apie save. Pavyzdžiui, E, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija pasisako už principą vienas asmuo, vienas pasas. Tai yra labai svarbus e, siūlymas siekiant kovoti su prekyba vaikais. Aišku, visos trys institucijos dirbo kartu ranka rankon siekiant nustatyti bendras normas, bendrus standartus, kurių tikslas yra apsaugoti vaikus. Komisija priims E, įvairių priemonių susijusių su civilinės aviacijos rytimi. Pasai yra nacionalinės kompetencijos sritis, kalbant apie jų išdavimą. ES gali įsikišti tik tiek, kiek yra reikalinga nustatyti biometrikos standartų susijusių su šių kelionės dokumentų saugumu turiu pasakyti, kad tie standartai, kuriuos mes parengėme, e, atitinka ES kompetencijos ribas. Taip pat yra numatyti, kaip jūs vienodi standartai, tiek nuotraukų dydis, tiek e, tų pasų panaudojimas. Turint tokį pasą galima kirsti valstybių sienas, yra garantuojamas jo savininko autentifikavimas ir tokių pasų turėtų ir turėtų be problemų kirsti valstybių sienas. Labai svarbu, kad išduodami kelionės dokumentai būtų saugus ir patikimi, tai ypač pasakytina apie pasus. Kai dėl sienų kirtimo labai svarbu yra pašalinti bet, kokias, e, bet kokius nesklandumus, dėl kurių žmogus gali būti sulaikytas ir dėl kurio jam gali būti neleista išvykti. Taip pat yra labai svarbu bendrauti su e, Europos institucijomis atsakingomis už duomenų apsaugą. Kol kas nepakankamai tai buvo atsižvelgta. Pirmininkas, ačiū ponui Koelio. Dabar žodis komisarui Baro. Prašau. Ponas Baro. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai deputatai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komiteto, Libe komiteto pirmininkui. Taip pat noriu šiltai padėkoti pranešėjui Koelio už puikiai parengtą pranešimą ir už puikų bendradarbiavimą su Europos komisija šią jautrę ir sudėtingą temą. Komisijos siūlymo tikslas buvo numatyti harmonizuotas išimtis surinkti ir turėti pirštų anspaudus, kad visi ES piliečiai būtų traktuojami vienodai. Be kita ko, Europos komisija norėjo apsaugoti uh, vaikus nuo prekybos žmonėmis. Uh, buvo numatytas tarptautiniu mastu pripažintas principas ir mes už jį pasisakėme, to principo esmė yra vienas asmo, vienas pasas. Noriu pasveikinti Europos parlamentą kartu pastangas rasti sutarimą šiuo klausimu jau pirmojo svarstymo metu. Kadangi pirštų anspaudai turi būti numatyti valstybių narių pasuose 2009 m. birželio 28 d. jeigu nebūtų buvę rasta sutarimo, visi būtų buvę priversti duoti savo pirštų anspaudus, įskaitant naujagimius, jeigu tik jie keliauja į užsienio valstybę ir turi turėti pasą. Tad aš noriu pasakyti, jog mes džiaugiamės dėl to kompromisinio pasiūlymo, dėl kurio visi dėrėjomės ir jo pasiekėme. Dabar komisija e, dirbs toliau ir stengsimės dirbti kuo efektyviau. Manau, kad uh, Nėra reikalo kalbėti daugiau ir detaliau, aš tiesiog išklausysiu labai įdėmiai e, Europos parlamento narių pasisakymų. Užbaigsiu tik tai padėkodamas ponui Karlos Koelio, kuris parengė tikrai puikų pranešimą. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponios ir ponai. Por el Grupo Popular y por dos minutos tiene la palabra la señora Gasek. Pone Gacė, prašau. Pirminkė, mėly kolegos, aš labai džiaugiuosi EPP vardu galėdama pritarti čia pateiktiems pasiūlymams. Aš tikiuosi, kad, tikiu, kad e, iš tikrųjų labai svarbu nustatyti bendrą standartų rinkinį, pagal kurį būtų tikrinami biometiniai duomenys. Galbūt ne visi kolegų žino, kad dabar tarp šalių egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp, pavyzdžiui, to, kiek sparčiai patikrinami fotografiniai duomenys. Daugelis piliečių, kurie kreipiasi pasų, paprastai atvyksta asmeniškai ir pristato savo fotografijas, savo duomenis ir tais atvejais e, pasuždavimo pareigūnai gali tiesiogiai palyginti veidą ir nuotrauką. Tačiau kai kuriuose valstybėse ir galbūt daugiausiai, būtent Junktinėje karalystėje, e, pra, visai yra įprasta kreiptis paštu. Ir tuomet paprastai yra kreipiamas į, taip vadinamą, profesionalų asmenį, kuris pažįsta e, asmenį bent jau porą metų. Na ir visą tai sukuria labai įdomią situaciją, kada, pavyzdžiui, jūsų akių ar dantų gydytojas arba profesionalus fotografas ar kai kurie kiti e, pareigūnai gali patvirtinti jūsų tapatybę. Taip pat stulbina, kad, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose, kai kada asmens tapatybės tikrinimo taisyklės irgi būna labai liberalios. Tokį patikrinimą galima atlikti vadinamosiose primtinos institucijose. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, kad ir vietinis paštas. Ir iš tikrųjų neįtikėtina, kad tokia valstybė, kuri labai e, griežtai saugo pas e, savo sienas, labai griežtas taisyklės kelia atvykstantiems asmenim, siunčia savo piliečius be vizijų Europą štai su tokiu minimaliu patikrinimu. Uh, Taigi labai svarbu, kad ne tik tai būtų įtraukti biometriniai duomenys, tokie kaip pirštų antspaudai, bet taip pat labai svarbu, kad e, E, institucijos, kurios patvirtina tapatybę, taip pat laikytųsi vienodų reikalavimų, vienodų standartų ne tik ES vidusio, bet taip pat ir kitose valstybėse, e, kur, kurių piliečiai atvyksta ES be vizų. Šios valstybės taip pat turi užtikrinti, kad e, išduodant pasus, nustatant tapatybę, jų šalise taikomi tokie pat griežtini reikalavimai kaip ir ES. Ačiū dabar socialistų grupės vardu, ponė Ruo. Ačiū, ponė pirmininkė. 2004 metais priimant reglamentą, kur numatomi saugumo standartai ir biometrikos duomenų naudojimas ES šalių pasuose, šalis narės nebūtų mačiusios jokios išimties susijusios su galimybė neduoti pirštų anspaudų. Tačiau dabartinė praktika rodo, kad egzistuoti technologija neleidžia užtikrinti, kad uh, E, pirštų anspaudai vaikų, kurie yra jaunesni 12 metų, yra pakankamai patikimi, kad būtų galima juos panaudoti kaip pasuose kaip saugumo elementą. Tad džiaugiuosi pasiektų kompromisų su valstybėmis ir narėmis, kad būtų numatyta 12 metų riba vaikams, kurie turėtų duoti pirštų anspaudus ir kad tie duomenys būtų naudojami pasuose. Mes susitarėme dėl išimčių valstybėms narėms, kur jau, kurios jau turi reikiamus teisės aktų šio klausimu. Galiausiai šių tipo duomenų ap, e, panaudojimas būtų primtinas tik tada, jeigu tai tikrai padėtų apsaugoti mūsų vaikus. Kol kas dėja taip nėra. Tuo būdu mes esame pasiruošę laukti pozityvių pasikeitimų šioje srityje. Mūsų prioritetas yra užtikrinti vaikų saugumą, vaikai, kai vaikai ypač kada vaikai keliauja vieni, kad būtų užkirstas kelias vaikų grobimui ir prekyba jais. Duomenų įdėjimas į pasą sudaro netikro saugumo įspūdį, kadangi tai netrukdo vaikui kirsti valstybės sieną, neturint tėvų sutikimo tai padaryti. E, rastas kompromisas su valstybėmis narėmis padės komisijai parengti pranešimą ir jį pateikti dėl reikalavimų susijusių su vaikais, kurie keliauja vieni. Tai taip pat padės rasti galimybių pasiūlyti iniciatyvas, kad atsirastų bendras europinis požiūris į nepilnamečių apsaugą, kai jie kerta valstybių narių sienas. Galiausiai biometriniai duomenys pasuose turi būti panaudojami tik tam, kad būtų galima patikrinti dokumento autentiškumą ir duomenų, tokių kaip biometriniai duomenys panaudojimas gali būti priimtinas tik tada, jeigu bus labai e, aiškios taisyklės susijusios su duomenų apsauga. Dėkui. Ačiū, ponė Rūr. Dabar žodis ponui Depre. Alde frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją Karlos Koelio bei buvusios ES pirmininkės Prancūzijos atstovus, jos atstovų dėja nėra. Sutarimo buvo siekta pirmojo svarstymo metu. Džiugu, kad buvo pasiekta reikiamo kompromiso. Taip pat pranešėjų norėčiau pasak... išreikšti ypatingą padėką, kadangi jo e, politinis talentas ir išmintis šiame pranešime tikrai atsispindi. Jeigu peržvelgtume mums siūlomą tekstą, pamatytume, kad ten atsispindi labai svarbus principas, kuris yra, sakyčiau, revoliucinis. 2004 metais buvo nuspręsta naudoti biometrinius duomenys, o revoliucinga yra tai, kad yra kalbama principą vienas asmuo, vienas pasas. Ir taip pat labai svarbu, kad buvo nustatytos ribos, nuo kada e, įmami vaikų pirštų duomenys kaip, apsaugų, kaip pasų apsaugos priemonė. Aišku, tų priemonių reikėtų imtis kuo anksčiau, kad būtų galima apsaugoti vaikus, bet tuomet e, iškilo klausimas, e, kad tie duomenys pirmiausia turėtų būti patikimi, o kol kas jaunesnių 12 metų vaikų anspaudai nebūtų patikimi. Šalis, kurios jau tokią praktiką e, turėjo įsivedusius, galės ir toliau tą daryti, o komisija parengs pranešimą artimiausiais metais įvertindama, kaip veikia dabar egzistuojanti sistema ir taip pat, jeigu reikės, yra numatyta, kad komisija pasiūlys pakeitimų. Be kita ko, ko gero ir technologijos dar labiau pažengs į priekį, nes norint apsaugoti visus vaikus, reikėtų, kad patikimi biometriniai duomenys būtų surenkami kuo anksčiau. Būtent šią dvasę turime dirbti ir Būtent dėl to šiandien mes galime tik pritarti šiam tekstui. E, komisija pateikė puikų pradinį pasiūlymą, ačiū jai už tai ir taip pat tarybai ačiū už tą tokią kompromiso dvasę. Dėkuoju. Ačiū. Pane Depre. Dabar UN grupės vardu, ant frakcijos vardu, ponia Andželilė, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirma, Leiskite pasveikinti pranešėją už puikų nuveiktą darbą. Kaip pranešėjas e, rengęs, e, kaip pranešėja rengusi Europos mažumų strategiją, galiu pastebėti, kad keletą svarbių aspektų, kurie nuskambė šiame pranešime. Visų pirma, reikėtų pasveikinti tą faktą, kad galų gale pasirinktas bendras požiūris į vaikų apsaugos, vaikų vykstančių per sienas apsaugos principus. E, toliau pats principas vienas asmo vienas pasas yra labai svarbi taisyklė, kadangi tai reiškia, kad biometriniai duomenys siejami su dokumentu, su pasu. <clears throat> Kągi tai reiškia? Dabartinėje sistemoje vaikas gali būti tiesiog įrašytas tėvų pasą. Ir tada daug sunkiau nustatyti vaiko tapatybę, nustatyti, kieno iš tikrųjų yra vaikas ir tai be abejo sudaro sąlygas e, išvežti vaikus nelegaliai. Dar vienas svarbus pastebėjimas. Komisija dabar gali padaryti e, ataskaitą, parengti ataskaitą dėl techninio tinkamumo, ar, ar iš tikrųjų galima identifikuoti pagal piršnaspilus vaikus, kurie yra jaunesni 12 metų. Tai yra e, svarbu norint e, pagerinti sistemos funkcionalumą ir veiksmingumą, e, ypatingai tiek, kiek tai e, skirta vaikams apsaugoti nuo nelegalus išvežimo, nuo perkybos. E, mes manome, mes manome, kad iš tikrųjų ateityje atsiras dar tobulesnių techninių priemonių, kurios bus dar saugesnės ir be jokių abejonių. Tai padės, aiškiai, nustatyti vaikų tapatybę nuo pat gimimo. Ačiū. Ačiū, ponė Andželili. Dabar žaliųjų grupės vardu ir Ale. Pone Zdanoka. Dvi minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos, visų pirma, žaliųjų grupės, žaliųjų frakcijos vardu noriu padėkoti ponui Kalė už puikų darbą. Be abejo, yra įvairių politinių nuomonių, tačiau jis padarė viską, ką galėjo, kad pasiektų kompromisą. E, žaliųjų frakcija e, priešinasi biometrijos e, domenų taikymą išplėtimui, kol nėra įrodyta, kad tai yra absoliučiai būtina, nes iš tikrųjų tai gali būti labai, tai gali turėti rimtų pasiekmių užtikrinant žmogaus esminės teisės ir saugą. Mes pasakome prieš biometrinius duomenis vizose, prieš biometrinius duomenis Europos pasuose. Taigi dabartinį pasiūlymą mes vertiname kaip galimybę nustatyti tam tikras ribas, nuo kada e, imami žmonių pirštant spaudai kelionės dokumentams. Ir ta prasme mes patenkinti, kad pasiektas kompromisas, ta 12 metų riba, kuri nustatyta valstybėms narėms, kur dabar dar neimam vaikų e, pirštų spaudai ir taip pat e, šešių metų riba kitoms valstybėms narėms namus savo tenkina. E, noriu pasakyti, kad tai, kad mes pritarėme šiuo amžiaus ribų nustatymui, nekeičia mūsų nuomonės apskritai dėl pirštų spaudų ėmimo. Mes esame įstikinę, kad biometriniai duomenys pasuose gali būti panaudoti tik tai siekiant nustatyti dokumento autentiškumą arba to dokumento turėtojo tapatybę tokių domenų panaudojimas bet kokiam kitiem tikslam, tokiam kaip, pavyzdžiui, teisės saugai ar panašiai, nėra nei teisėta, nei proporcinga priemonė. Ir mes galime sakyti, kad iš tikrųjų tokiu būdu mes tarsi prilyginame kiekvieną Europos pasą turėtoją potencialiam įtariamajam, kurio pirštams spaudai kažkur tai gali būti saugomi domenų bazės ir tikinami. Uh, Bet kuriuo atveju aš noriu padėkoti komisijai tarybai už pasiektą kompromisą. Ačiū, ponė Stanoko, dabar e, Vingusios kairės frakcijos e, vardu, ponė Kaufman, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. E, aš nepritariu tam, kad mažų vaikų arba netgi kūdikių pirštų antspaudai būtų įmami vaikai turėtų būti laisvi nuo šios prievalės. Ir visiškai teisinga, kad numatytos tam tikros išimtis vaikams. Kita vertus, kai dėl e, biometrinių domenų ir konkrečiai iš spaudų vaikams jaunesniems negu 12 metų, visuotinio sutarimo čia kol kas dar nėra, mes taip pat nežinome, kiek ilgai mažų vaikų pirštant spaudai yra pakankamai patikimi Ir bijau, kad kartais rezultatas gali būti e, priešingas, tai yra saugumas smuks, o ne, o ne padidės. Taigi pirmiausia, jums reikėtų įsiaiškinti, kiek patikimi yra šitie duomenys ir jeigu nėra aiškių nedviprasmiškų įrodymų, kad duomenys visiškai patikimi, tai jų nereikėtų ir naudoti. Mes tikimės, kad taryba atspindės šitos nuogastavimus. Ir dėkoju pranešiai, dėkoju parlamentui už ryštą, nes būtent tai padėjo nustatyti amžiaus riba, e, ties 12 metų, 12 metų riba. Be abejo, yra tam tikras numatytas laikotarpis, per kurį mes tikrinsime, kiek vaikų biometrinė informacija yra patikima. Taip pat valstybėm narėm palikta galimybė taikyti išimtis, ypatingai, jeigu jos jau taiko savo šalyje įstatymus, e, naudoja vaikų e, iki 12 metų pirštanspaudus. Kita vertus, labai svarbu, kad turintuomenį visą kompromisą, turintuomenį kompromisą, vis dėlto mes galėtume užtikrinti, jog Europos teisynas dėl biometrinių duomenų kelionės dokumentus ir pasuose nebūtų panaudojamas taip, kad nacionaliniu mastu staiga atsirastų kažkokios tai asmenų duomenų bazės. Ačiū, pane Kaufman. Toliau neprisijungusių demokratų frakcijos vardu, ponas Batin. Ačiū pirmininkė, man labai džiugu pastebėti, kad e, šis reglamentas nebus taikomas Junktinė karalystė, nes jinai nepriklauso šiandieno erdvį. Kita vertus, e, Britanija įsipareigojo e, laikytis nuostatų, kad jos dokumentai nebūtų laikomi kažkokiais antrailiais, antraklasiais dokumentais. Na ir tai reiškia, kad mums nori, nenori teks orientuotis į šio reglamento nuostatas. Bet kuriu atveju e, kyla daug klausimų dėl biometrinių duomenų autentiškumo, jų patikrinimo galimybių, kaip reikėtų surinkti pirminius duomenis, kaip užtikrinti vėliau, kad šie duomenys išlieka autentiški. Kadangi išdavus pasą, iš tikrųjų, e, nebus jokios naudos, jeigu nebus galima patikrinti arba sutikrinti, ar ten įrašyti duomenys iš tikrųjų nėra e, kito asmens ar yra priklauso tam pačiam asmeniui, kur, kuriam priklauso pasas ir tam bus reikalinga kažkokia nacionalinė duomenų bazė. Kita vertus, iš patirties Britanijoje mes žinome, kad nėra e, jokios e, laikmenos, kurioje duomenys būtų visiškai saugus. Ir jeigu būtų. Me, mes žinome, kad iš vyriausybės duomenų bazių per pastarus keletą metų nutekėjo duomenys apie milijonus įvairių asmenų. Uh, Taigi asmens e, duomenys nėra saugus mūsų vyriausybių rankose. E, čia ataskaitoje nekalbama apie pateikimą pačių biometrinių duomenų. E, tiesą sakant, 2004 metais Britanijoje pamėgino pritaikyti biometrinius duomenys ir pasirodė, pasirodė kad E, labai daug yra klaidų. Dar vienas iš trijų veido atpažinimo atveju yra neteisingas, vienas iš penkių pirštų spaudų ir vienas iš dvidešimties e, akių rainelės. Taigi iš tikrųjų yra daug dalykų, apie kuriuos verta sumastyti. Dėkuoju, panui Batinui. Dabar nepriklausomas parlamento narys, panas Klais. Ačiū. Pirmininkė. Pranešėjas visiškai teisingai atkreipė mūsų dėmesį į šio klausimo svarbiausius aspektus. Aš kalbu apie pasų ir kitų kelionės dokumentų turimų apsauginių priemonių reglamentavimą. Akivaizdu, kad mes turėsime dar peržiūrėti šį dokumentą po trijų metų. Mes turime derinti biometrinių duomenų naudojimo e, taisyklės kadangi žinome, kad e, mūsų grandy, e, kad visą grandinę gali sugadinti viena silpna, silpna grandis. Dar neiškumų šioje sistemoje yra labai daug ir puikiai žinome, kad tarptautinės nusikalstamos grupuotės, kurios veršiasi ir priekyba žmonėmis, visą laiką sugeba išsisukti nuo o, mūsų taikomo apsaugos priemonių. Ir be to, gyveninant šį dokumentą svarbu yra užtikrinti, kad visi asmens duomenys yra tinkamai apsaugoti. Dėkuoju, dabar pernėme prie kalbėtojų savo vardu. Pirmiausia, ponas La, ponė Delangė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Koelo už jo pastangas. Jis bendradarbiavo labai glaudžiai su kitomis institucijomis ir siekia kompromiso. Aš pritariu principu vienas asmuo, vienas pasas. Ši priemonė skirta tam, kad būtų veiksmingiau kovojama su priekyba žmonėmis ir vaikais. Kai kuriuose šalise vaiko pavardė tiesiog yra rašoma į jo tėvų pasą. Ir žinome, kad pasas anksčiau kainavo tik tai 48 eurus, dabar įdėgus visas šias priemonės vieno paso kaina išauks iki e, daugiau nei 200 eurų. Dar turėsime palaukti, tol kol pamatysime realius šio pasiūlymo rezultatus. Būtų labai svarbu taip pat ir pagalvoti apie tai, kas iš tėvų yra atsakingas už vaiką. Turime galvoti ir apie kitus dalykus, pavyzdžiui, apie tai, pagal kokias taisyklės vaikams leidžiama kirsti kitos šalies sieną. Pirmininkė, aš manau, kad įvedus principą vienas pasas vienas asmuo, sumažės, ženkliai sumažės vaikų grobimų skaičius. Be to gali būti ir kitų teigiamų ir neigiamų pasiekmių. Ir aš galiu tik tai pasakyti, kad krikščionis demokratai parems bet kokias komisijos pastangas stiprinant šį dokumentą. Ponas Lambrinydis ponė pirmininkė. Parlamentui pavyko įtikinti komisiją, kad mūsų nuomonė yra svarbi. Mes nenorime, kad jaunesniniai 12 metų vaikai būtų priversti duoti pirštų atspaudus. Mums reikia tokių duomenų, kurie iš tikrųjų padėtų mums tinkamai nustatyti asmens tapatybę. Labai dažnai taryba ir komisija kratosi atsakomybės, kai svartume panašaus pobūdžio teisės aktai. Visos šios papildomos apsauginės priemonės pirmiausia yra skirtos tam, kad būtų užkirtas, uh, užkirtas kelias uh, vaikų grobimui ir, ir prekybai. Jau atlikta nemažai tyrimų kurie rodo, kad vien pasas neapsaugos vaikų. Yra įrodyta, kad per šešerius metus paso duomenys visiškai e, pasensta ir yra nebenaudingi. Mes turim galvoti apie ilgesnį perspektyvą. Turime galvoti apie tai, kad visos mūsų dėgiamos priemonės iš tiesų būtų naudingos. Mums svarbu yra aiškiai ir e, tinkamai nustatyti žmogaus tapatybę, o tam reikia ir mums reikia tikrų, nefalsifikuotų, nepadirbtų pasų ir kelionės dokumentų. Športów zawierających biometryczne elementy identyfikacji. Pone pirmininkė, pasų su biometriniais duomenimis skirtus mens tapatybei nustatyti įdėgymas e, skirtas tam, kad dokumentai nebūtų klastojami, taip pat kovojant su ilegalia imigracija, su terorizmu ir kitais veiksniais. Todėl labai svarbu, kad e, pasai būtų labai patikimi. Ir kai kalbame apie biometrinius duomenis, e, kurie tose pasuose taip pat turi būti labai patikimi, tam reikia aukšto lygio suderinamumo tarp įvairių skirtingų valstybių narių. E, E, nes tada mes galėsime pasitikėti vieni kitais ir būsime pajėgus nustatyti asmenų tapatybę. E, dabar jeigu apžvelgsime valstybės narės, e, esame tam tikrų privalomų elementų, kurie susiję su pasuždavimu. Tačiau kalbame apie saugos elementus, saugos brožus. Sauga be abejo yra mažesnė, jeigu netikrinami biometriniai duomenys. Taigi mes be abejo turime daug pastangų dėti nustatant, kad ar pasai nepadirbti ir taip toliau. Ačiū. Toliau pan Sargatski. Man grupė. Ačiū. Pirmininkė. Siekia suderinti biometrinius duomenis pasuose ir e, to būdu padinti jų saugumą gali turėti teigiamų pasiekmių. Nes dokumentai, kurie išduodami asmens tapatybėms statyti, tokiu atveju bus patikimesni. Uh, Mes sakome, kad kovojame su nelegalia migracija, terorizmo nusikaltimais, tačiau ar mes e, iš tikrųjų turime pakankamus tikrinimo mechanizmus, e, kai kalbame apie šias pažangesias technologijas. Kai kurios valstybės narės e, atrišo savo rankas ir kūrė savus testavimo metodus, patikrinimo metodus ir panašiai. Tačiau bijau, kad tai sukels problemų, ypatingai jeigu ir toliau bus naudojami dar nebiometriniai pasai, greta biometrinių pasų. Man atrodo, kad iš tikrųjų kiekvienas asmo turėtų turėti savo asmenį pasą, tai yra vienas pasas vienam asmeniui. Tačiau kalbam ne vien apie pasus, mes kalbame taip pat apie kitus kelionės dokumentus. Ir visuomet e, turi būti tam tikras diskretiškumo elementas išduodant tokius dokumentus. Ačiū, ponė Rogalskit. Toliau panas Adamu. Ačiū. Pirminkė. Akivaizdu, kad reglamentas, kurį šiandien svarstome, pagerins padėti daugelį valstybių narių, galbūt tik tai dviejose, trejose valstybės narėse. Šiuo metu uh, galioja reikalavimas dėl biometrinių pasų. Ir mes be abejo žinome, kad esame valstybių narių, kur galima apskaitai keliauti visą šalį, net nerodant paso. Uh, tai be abejo turi įtakos įvairiams amžiaus grupėms, pavyzdžiui, vaikams iki 12 metų. Bijau, kad e, pasiekmes gali būti tokios, kad e, bus užvestos bylos e, apie kiekvieną asmenį, vien tikrinam asmenį, kuriuose bus daug asmeninės informacijos ir dėl to turime būti labai atsargus. Iš tikrųjų, protokolui, turiu pasakyti, kad mus nelabai džiugina žinia, kad tiek daug informacijos bus sutelkta kažkur tai ir saugoma. Toliau panas Velser. Pirmininkė, biometrinių duomenų panaudojimas leidžia kurti geresnius, saugesnius kelionės dokumentus, kuriuos sunkiau padirbti. Taip pat tai padės kovoti su organizuotų sukalsamumu ir nelegalios migracijos rautais. Visos valstybės narės turėtų žinoti, kad Frontex turėtų gauti deramus įgaliojimus ir e, tai leistų jam tinkamai, atrištės, tinkamai atlikti savo vaidmenį. Be abejo, visų pirma, mes saugom išorinės sienas, tačiau taip pat ir tai prisideda prie vidaus sienų saugumo, jeigu piršto ant spaudai bus padirbinėjami, o fotografijos bus mažinamas iki e, visiškai mažų matmenų, e, kas darys jas labai sunkiai atpažįstamas. Tokios technologijos galbūt e, kelia tam tikrų klausimą, bet e, taip pat noriu pabrėžti, jog labai svarbu apsaugoti asmenų duomenis. Ačiū ponė Molcer, dabar ponė Bauer, porą minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Koelio už atliktą darbą jo pranešime yra tokių aspektų, dėl kurių ir aš norėčiau tarti porą žodžių. Neseni bandymai ir patirtis rodo, kad prekyba žmonėmis, prekyba vaikais Europos Sąjungoje e, ir išorėje jos įgyja vis didesnį mastą. Tad reikia, kad vaikai turėtų savo asmeninius pasus, kad dėl kovos su prekyba vaikais, tai suteikia papildomų apsaugos priemonių. Tačiau dokumento turėjimas e, nereiškia, kad vaikai yra apsaugoti, nes jie turėdami dokumentą gali keliauti su bet kuo. Nes niekarto nebuvo pasakyta, kad pasai e, išduodami nepilnamečiams turėtų taip pat apimti ir duomenys tų asmenų, kurie už tuos nepilnamečius yra atsakingi. Aš manau, kad ten reikėtų įtraukti, kad reikėtų numatyti, kad būtų surenkami ir tie duomenys, kurie vaikus lydi kelionės metu. Tai, tai būtų papildomam saugos priemonė. Maničiau, kad ateityje šį klausimą turėtume kelti. Tikiuosi, kad komisija išnagrinė šį klausimą kartu su OECD, UNICEF ir Europolu nes svarbu priimti tokias priemonės, kurios suteiktų vaikams kuo didesnį apsaugą, nes patirtis rodo, kad e, vaikų nukenčia vis daugiau. Ačiū. Ačiū poniai Bauer, sako pirmininkas, o dabar pusantros minutės ponas Franca. Pone pirmininkė. Pone Baro, ponios ir ponai, gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti pona Koelio, kuris atliko tokį didelį darbą. 2004 gruodį taryba priemė reglamentą, kuriame yra numatyti saugumo standartai pasams, kuriuos išduoda valstybės narės. Tuo metu buvo keliamas tikslas kovoti su vaikų grobimu ir priekyba jais. Vaikų pasų panaudojimas turi būti e, organizuomas pagal principą vienas asmo, vienas pasas. Tai gali reikšmingai padėti kovoti su prekyba vaikais. Portugalijoje vaikų pirštų anspaudai yra imami nuo šešių metų. Ir e, tai yra realybė. Problemų dėl to tikrai nėra iškilę. Yra labai svarbu, kad atsirastų daugiau harmonizavimo šioje srityje. Mums ramiau, kai matome kad kai kurios valstybės numato e, vaikų, nuo kada, įmamas, nuo kada įmami pirštų atspaudai amžių, nuo šešerių metų. ES saugumo erdvė neapsiriboja pasais. Aišku, pasas yra vienas iš faktorių, tačiau yra juk ir kitų kelionės dokumentų, kurie turėtų būti saugus. keliaujant reikia pateikti pasą, bet ne tik. Ir manau, kad tai gali padėti apsaugoti žmonės. Ačiū poniu Franca, ponas e, Breč, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Remiu pono Koelio pranešimą. Pranešėjas darbą, kaip ir paprastai, atliko ir šį kartą puikiai. Išklausiau šiandien visą eilę pasiūlymų, susijusius, pavyzdžiui, su principu vienas asmo vienas pasas taikymu. Tačiau norėčiau išgirsti, ką komisija mano apie štai kokį klausimą. Gal ir panašiais tai galėtų sureaguoti, ką reikėtų daryti, kai vaikai keliauja vieni, kai jų nelydi niekas. Nėra vieningos politikos dėl dokumentų, kokius dokumentus tokiu atveju vaikas turėtų turėti. Pranešime yra sakoma, kad dokumente turėtų paminėta, kas yra atsakingas už vaiką, kas yra jo tėvas ar globėjas. Tačiau dažnai vaikas gali keliauti su kitais asmenimis, su giminaičiais, kurie nėra vaiko tėvai. Ir dar vienas dalykas, kuris man šiek tiek nepatinka. Kaip galima leisti šešių metų vaiką keliauti vieną? Lėktuvu, sakykim, tai dar būtų įmanoma. Tačiau įsivaizduokime, kokią traumą gali patirti vaikas, kuris keliauja vienas ir kuris, pavyzdžiui, pamato, ko jo niekas nelaukia oro uostai, kurį atvyko ar panašiai. Tačiau lėktuvų dar įmanoma. O štai pagalvokime, kas būtų su vaikais, kurie keliautų autobusu. Ką daryti, jeigu tėvai yra tokie neatsakingi, kad autobusu leidžia tokio amžiaus vaikui keliauti vienam arba traukiniu. Tai manyčiau, kad čia turėtume kelti dar kitokių klausimų ir turėtume būti drąsesni, įtvirtindami savo pozicijas tam tikrą šiais klausimais. Kai dėl dokumentų saugumo, kuriais naudojimas įsiekiant gauti vizas, aš galvoju, ar mūsų šalyse yra tokių sistemų, kurių dėka galima piknaudžiauti išduodant vizas ir kelionės dokumentus. Galbūt tokių ir yra. Ir dar vienas klausimas, ką daryti, jeigu asmuo atvyksta prie sienos ir yra konstatuojama, kad duomenys esantis jo pase netitinka tų duomenų, kurie yra surinkti duomenų bazėje. Dėkoju. Ačiū, ponui Breč. Dabar ponas Kresel, Borčer turi žodį vieną minutę. Gerbiami kolegos. Kasmet tūkstančiai vaikų nukenčia nuo prekybos vaikais, dar daugiau jų pagrobiama. Labiausiai nuo šio nusikalstamos veiklos kenčia nepilnamečiai, tad džiaugiamės, kad reglamentas yra keičiamas ir kad pirmiausiai atsižvelgiama į vaikų padėtį. Nuo tam tikro amžiaus vaikai turi savo pasuose turėti biometrinius duomenis. Tai yra daroma ne dėl to, kad duomenų kaupėjai būtų kokie nors maniakiškai suinteresuoti tiesiog pačiu biometrinių duomenų įdėjimu į pasą. Ne, tiesiog tai turėtų padėti geriau vaikus apsaugoti. Taip pat duomenys turėtų būti apie vaikus įrašyti ir asmenų atsakingų už tos vaikus pasuose, tėvų pavyzdžiui. Biometriniai duomenys turėtų būti kaupiami užtikrint kiekvienam piliečių reikiamą jų apsaugą. Svarbu apibriežti, prie kokių duomenų ir kas gali prieiti. Tarybos sprendimas yra taikomas, jame yra numatyti uh, geros apsaugos mechanizmai. Norėčiau pasakyti, kad savo uh, viešosios valdžios, valstybinės valdžios struktūromis dirbančiomis šioje srityje aš pasitikiu daug labiau negu privačiomis įmonėmis, kurios nekarta pasinaudojo teisėjai kūros aktų spragomis tam, kad galėtų duomenys panaudoti saviems tikslams. Maničiau, kad labai svarbu, kad valstybinės struktūros dirbančios šioje srityje labiau bendratarbiautų su duomenų apsaugos institucijomis. ES taip pat turi prisimti jai tenkančią atsakomybę ir konsultuotis su tais, kurie atsakingi už duomenų apsaugą. Noriu pasveikinti visus prisidėjusius prie šio darbo nuveikimo. Ačiū. Ačiū. Pana Kraisildorflė. Toliau dviem minutėm. Ponia Stravkova. Благодаря, господин председател. Уважаем... Ačiū, panė pirmininkė, kolegos. Norėčiau pasveikinti pranešėją pana Kolijų už pusiausvyrą jo pranešime tarp viena vertus didesnės dokumento saugos ir asmenų ES piliečių asmenus duomenų apsaugos. Be abejo, kalbant apie techninius reikalavimus, visą tai padėtų iškirsti tarp valstybinius nusikaltimus, nelegalią migraciją ir panašiai. E, pasienio valstybėm, tokiam kaip Bulgarija, kurios ypatingai e, ryškiai susiduria su e, žmonių kontrabanda, su organizuotų nusikalstamumu. Šie naujai standartai bus labai svarbus, siekiant apsaugoti išorinės sienas. Mes turime iš tikrųjų didžiulius sąrašus dingusių vaikų, apie kuriuos jokios informacijos negauti ir mes manome, kad šis pranešimas dabar atveria puikią galimybę sustiprinti saugumą, kilstelėti pasų e, standartus, saugos standartus aukštesnį lygį, ypatingai jaunų žmonių nuo 12 metų ir panašiai, tai be abejo suteiks papildomos saugos keliaujant už ES e, ribų. E, tai, kad bus renkama informacija apie vaikus jaunesnius nei 18 metų, e, gerokai sumažins nelegalaus jų pervežimo galimybės. Be abejo, kolegos jau minėjo, kad e, šeimuose, kur yra e, e, daugiau vaikų, kur vaikai anksčiau būdavo įrašomi tėvų pasus, vien dėl kainos tokiam šeimom neturėtų būti keliami apribojimai keliauti, e, reikėtų tą problemą spręsti kažkaip kitaip. Kita vertus, kalbant apie e, amžiaus ribas, mes galime atsisakyti tų apribojimų tam, kad net ir mažiausi ES piliečiai galėtų laisvai netrūkdami keliauti. Ačiū toliau pusantros mintės, ponė Grabovska. Ačiū, ponė pirminkė, kolegos. Pradėsiu savo pastabas nuo to, kad pasveikinsiu pranešėją, parengus šitą gerą ir labai svarbą pranešimą. Akivaizdu, kad pasas yra dokumentas, kuris išduodamas valstybėse narėse laikantis jų pačių nuostatų, taisyklių reikalavimų Tačiau labai svarbu pasiekti e, deramos pusiausvyros tarp dokumentų saugos ir duomenų, asmens duomenų, e, kurie panaudojami tose dokumentuose e, saugos. Kita vertus, to pačiu reikia užkirsti kelią nusikaltelėms, o nusikaltimų yra daug ir įvairių. Ir šitokios priemonės gali padėti kovoti su nelegalia migracija, terorizmu, žmonių priekyba ypatingai vaikų priekyba, na ir daugelį kitų nusikaltimų. Niekas nesiūlo, kad šitą informaciją, šitą duomenys, kurie bus įtraukti į, duomenį, į, į kelionės dokumentus, turėtų kaip nors apriboti valstybių narių e, galimybės išduoti pasus. Noriu pabrėžti, kiek svarbus yra šis principas vienas asmo, vienas pasas. Kai kalbame apie vaikus, Tai yra iš tikrųjų geras principas gerai idėja, tačiau šis principas neturi virsti e, neprimtina finansinė našta žmonėms, kurie tiesiog negali mokėti tiek daug už e, pasą kiekvienam vaikui. Dar vienas dalykas, kuris buvo pastebėtas, tai kad technologijos iš tikrųjų vystosi labai greitai ir dėl to mums netrukus teks peržiūrėti turimą praktiką, kada, kada tam ateis tinkamas metas. E, taip pat Europinės institucijos yra labai svarbios, dėl to jos turėtų būti be abejo įtrauktos į šios procesus. Kągi, ačiū ponė Grabovskai, dabar ponas Evans. E, pirmininkė, noriu padėkoti taip pat ponui Quailer. Aš manau, kad šis pranešimas labai svarbus ES ir jos 500 e, milijonų piliečių. E, E, jeigu turime technologijas, kaip ponė Deroga jau sakė, e, mes turim tą, tą technologiją panaudoti. Kalbant apie vaikus, daugelis kalbėtojų sakė, kad iš tikrųjų tai gali būti labai svarbus ginklas kovojant su vaikų kontrabanda, prekyba vaikais. Tačiau noriu pabrėžti taip pat ir trečią straipsnį, kur kalbame, kad e, biometrinių duomenų tikslas yra ne patikrinti dokumento autentiškumą, bet e, būtent nustatyti asmens tapatybę pagal tiesioginiai prieinamus e, tapatybės e, duomenys, kaip sakant, sulygina su pačiu asmeniu. Dabar daugelis valstybių e, pasikliauja tik tai fotografijos duomenimis. Ir tiesą sakant, pasų nuotraukos dažnai neprimena pačių žmonių ir dažnai mes pats nenorime būti panašus į savo nuotrauką pase. Taigi, jeigu yra kažkokių tokių priemonių, be abejo, reikėtų panaudoti. Aš taip pat noriu padėkoti kitiems kolegoms už uh, jų indėlį, savačkai antibritišką indėlį. Uh, E, aš tiesiog galiu pasakyti, kad Junktinės karalystės sistema nei geresnė, nei blogesnė iš daugelį kitų sistemų ES, be abejo mes galime daug ką patobulinti ir ypač turint 21 amžiaus technologijas, manau, kad mes turėtumėm iš tikrųjų mes pasinaudoti ir kaip ponia Grabovska tik ką pasakė, mes turėtume būti pasirengę nuolatos keistis, e, keisti savo sistemas, pasinaudodami geriausiais, tobuliausiais mechanizmais technologijomis ES. Ačiū. Dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų. Vienai minutiai ponas Gala. Pán predseda, ochrana detí pred únosom. Dėkuoju, pirmininkė. Vaikų apsauga nuo nelegalios prekybos vaikais yra labai svarbus mūsų tikslas ir tam reikia tinkamų priemonių. Kalbėtojas prašau jungti jam jo mikrofoną. <clears throat> ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi vyžaduje. Taigi norėdami apsaugoti mūsų vaikus nuo priekeivių vaikais, turime turėti vaikų pasus. Todėl principas vienas pasas, vienas asmuo užtikrins, kad kiekvienas vaikas, kuris vyksta už Šengeno erdvės e, e, ribų, turės atskirą pasą. Bet to reikia ir telefono numerių, kuriais galima būtų pranešti apie pagrobtus vaikus. Biometriniai duomenys gali padėti mums kovoje su e, vaikų grobimais. Tačiau kartu mums reikia ir didesnio pasitikėjimo biometiniais duomenimis. Mes turime išnagrinėti visus piršto spaudų rinkimo sistemos trūkumus ir pagalvoti apie tai, kaip juos galim būtų ištaisyti. Ir be to turime visose ES šalyse turėti suderintas sistemas. Dėkuoju, panas Popa. Mikro, mikro. Felicit pe domnul Carlos Coelho pentru acest uh, raport. Sveikinu pona Coelho parengusi šį pranešimą, sveikinu šią iniciatyvą, kuri reiškia pažangą po Tesalonikų vadovų tarybos posėdžio. Dabar yra numastatytas ryšys tarp kelionės dokumento ir jo turėtojų, bet taip pat džiugu, kad priimtas principas vienas asmo, vienas pasas. Norėčiau panėti tris svarbius aspektus. Yra svarbu numatyti principus ir išimtis, kurios būtų numatyto šiame dokumente. Reikėtų numatytą dokumentą įgyvendinti. Numatytas yra laikotarpis peržiūrai apimantis tris metus. Komisija per tą laikotarpį iki peržiūros, per tą trijų metų laikotarpį turėtų apsispręsti dėl to, kokius teorinius principus siūlys, su kokiam praktiniam kliūtim bus susidurta. Svarbu išsiaiškinti, kokius duomenys rinkti ir kaip juos saugoti. Norėčiau atkreipti dėmesį į būtinybę remtis visiems bendrais principais susijusiais su kelionės dokumentais ar pasais. Tai yra svarbiausias dalykas, norint užtikrinti duomenų bazių apsaugą bei užkirsti kelią šių dokumentų padirbinėjimui. Ačiū. Ačiū ponui Popam. O dabar minutė žodis poniai Rūr. Dar vieną minutėlę. Pone Koelė, noriu padėkoti Jums ir pasakyti, kad yra išties didis malonumas dirbti su Jumis, nes Jūs visada e, labai kompetentingai nagrinėjate Jums tekusius klausimus, Jūs puikiai analizuojate, kas ir kaip yra pasakoma ir dė, Jūsų dėka būtent šio rezultatų mes ir pasiekėme. Širdingas ačiū. Pone Koelio, gal galėtumėte atsistoti ir priimti sveikinimus? O dabar minutė suteiksime žodį Polui Marinescu. Prašau. Uh, Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Rumunija sausio pirmą dieną 2009 metais taip pat įvedė biometrinius pasus. Tai yra pasai, kur numatyta 50 apsaugos elementų pirmą kartą uh, Pase bus ir turėtojo nuotrauka ir jo pirštų anspaudai. Rumunija 2011 ketina prisijungti prie Šengeno erdvės, biometrinių pasų įvedimas panaikina paskutinę problemą, kuri visa waiver uh, srityje buvo iškilusi Rumunijai. Taigi belieka tik subjektyvios priežastis. Uh, jeigu Rumunijai būtų neleista taikyti vizos, vizų panaikinimų, panaikinimo keliauti jungtinės valstijas. Taigi svarbu, kad būtų pasai, padaryti pagal visus valstybės pagal tos pačius standartus, kad jie būtų suderinti. Poniai, tikau žodis, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat sveikinu pranešėją. Harmonizavimas saugumo standartų ES lygių biometriniams pasams reiškia, kad Šengeno aki yra išplečiamas dar labiau. E, tai reiškia, kad duomenys būtų kaupiami tam tikroje elektroninėje laikmenoje, mikroschemoje. Aš manau, kad duomenų valdymas turėtų vykti kuo sklandžiau, kad priežiūrę turėtų vykdyti Europos duomenų apsaugos institucijos. E, Svarbu, kad biometrinių pasų duomenys būtų kaupiami duomenų bazėse, jeigu tai yra numatyta nacionaliniuose teisės aktuose. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad biometrinis pasas e, su pirštu ant spaudais E, yra geras dalykas, tačiau kai kurie žmonės, neįgalų žmonės, pavyzdžiui, negali būti pirštų ant spaudų, čia irgi numatyti reikėtų tam tikrus sprendimus. Pirmininkas, ačiū ponė Tykau, ponus, ponas Matsakis, minutė. No law, but... Pone pirmininkė, ne vienas uh, įstatymą gerbintis asmo neturėtų bejoti šių papildomų apsauginių priemonių ir todėl aš džiaugiuosi tuo, kad siūloma dabar aktyviau naudoti biometrinius duomenis. Tačiau aš turėčiau pagalvoti apie ateitį. Uh, yra e, įrodyta, kad ne vienas iš biometrinių duomenų neišlieka e, pastovus per visą žmogaus gyvenimą, išskyrus vieną. Aš turiu menį DNR duomenis. Ir todėl šiandien mes galime, e, būtent todėl galime at, at, nustatyti asmens tapatybę iš jo kaulų. Uh, Ir tapatybę nustatyti šiandien yra labai lengva ir galima padaryti labai greitai. E, iš vieno kraujo, kraujo e, ar seilių lašo. Todėl manau, kad e, pirštų atspaudų naudojimas yra e, priemonė, kuri iš tikrųjų neatitinka e, to tikslo, kurio mes siekime. Senor Pirker. Äh, Pirmininkė, norėčiau padėkoti Karlo Koljo ir taip pat pasveikinti parengų šį pranešimą. Vargu ar galėtumėm pageidauti kokio nors kokybiškesnio pranešimo negu tai, ką jisai paprastai mums teikia. Iš tikrųjų, šiame pranešime kalbam apie vaikų saugumą, kurį mes be abejo pasieksime būtent įdėkdami saugesnių pasų sistemą ir per piršto anspaudus. Iš tikrųjų, galėsime nustatyti, ar e, asmuo pateikęs pasą yra tikrai tas asmuo, kurio vardu pasas išrašytas, kai jisai kerta valstybės sieną. Tai būtų tikslas, kuris prisidėtų prie vaikų saugos užtikrinimo. Be abejo, vyko diskusija, ar nuo 6 metų, ar nuo 12 metų, tai yra techniniai klausimai. Aš nematau problemų, jeigu piršnus padai busimi nuo 6 e, metų amžiaus, nes galų gale visos priemonės pritaikytos pirmiausiai vaikų saugumui užtikrinti ir nėra turbūt reikalo kalbėti, kad domenų apsaugos, e, domenų, asmens domenų užtikri, saugos užtikrinimas be abejo turėtų būti savaime suprantamas dalykas. Kita vertus, e, jeigu bus laikomas ES e, nustatytų saugos reikalavimų, tai šitas dokumentas bus svarbus žingsnis užtikrinant vaikų saugumą ir jų apsaugą nuo, nuo prekybos. Dabar žodis komisarai Baro. Taip, taip. Pone pirminkė, aš manau, kad visas parlamentas jau bus pagerbęs pono Koelio darbą. Pone Rūr net pakartotinį žodžių paprašė padėkai pareikšti. E, pono Gerard Dupre žodžiais pasiremdamas norėčiau pasakyti, jog iš tiesų turime kad dirbti, kad biometriniai duomenys taptų vis labiau patikimi, vis labiau palygintini tarpusavyje. O dėl to reikės ateityje e, peržiūrėti mūsų priimtus sprendimus, kad galėtume prisitaikyti pačias naujausias, tobuliausias technologijas, kad galėtume šioje laisvės erdvėje, kurioje gyvename, užtikrinti reikiamą saugumą. Tad džiaugiuosi, kad Europos parlamentas tiek daug deda pastangų siekdamas geriau apsaugoti vaikų identifikavimą. Tai yra būtinas dalykas jų saugumui užtikrinti. Manęs buvo klausiama, ar mes jau turime įrodymų, kad tie identifikavimo procesai yra efektyvūs. Norėčiau pasakyti, kad tik tų priemonių pritaikymas galės mums leisti padaryti išvadą, ar tos priemonės tikrai yra efektyvios. Tačiau geresnis vaikų identifikavimas, ypač jie keliauja vieni, tikrai saugumo padidins. Mes negalime neatsižvelgti į tą svarbiausią tikslą. Norėčiau atsakyti į tuos keletą klausimų, kuriuos uždavė man parlamentarai. Norėčiau pasakyti, kad savo siūlymuose komisija nuolatos pabrėždavo duomenų apsaugos aspektą. Duomenų apsaugos pareigūnas e, išsakė savo nuomonę dėl pradinio siūlymo, jis pateikė pastabas ir komisija į tas pastabas atsižvelgė. Norėčiau patikslinti, kad dėl identifikavimo priemonių mūsų standartai yra e, standartizuojami atsižvelgiant į ICAO, tarptautinės aviacijos organizacijos standartus. Vyksta dialogas taip pat ir su jungtinėmis valstijomis. Aš taip pat norėčiau priminti, kad vaikų pasai yra papildomos išlaidos šeimoms, tačiau tai jau yra toks reikalas, kuris reguliuoti turėtų valstybės narės. Aš primenu, kad kelionėm Šengeno e, ribo, erdvės ribose pakanka turėti tapatybės kortelę. Norėčiau pasakyti ir patvirtinti, kad komisija atliks lyginamuosius tyrinim, tyrimus tarptų taisyklių, kurios egzistuoja valstybėse narėse, e, kai, kokios egzistuoja taisyklės, kai vaikai keliauja vieni. E, mes siūlysime tarybai imtis priemonių, kad vaikai būtų apsaugoti kuo efektyviau ir kad būtų galima užkirsti kelią prekybai vaikais. Akivaizdu, kad tos studijos siekia parlamentas, ir aš pats priimu įsipareigojimą patikrinti, kad būtų kuo geriau ta studija atlikta ir kuo sklandžiau ir be abejo kuo greičiau. Tiek norėjau pasakyti. Dar kartą dėkoju Europos parlamentui, kuris dar kartą pademonstravo savo labai konstruktyvę paramą rengiant ES teisės aktus. Ačiū. Dėkoju komisijos nariu ir dabar žodį sutikiu pranešėjai panui Koelio. Du debat. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad po šių debatų yra aiškiai matyti, kad e, šio parlamento nariai vieningai pasisako už tai, kad turime aktyviau kovoti su priekyba vaikais ir žmonėmis. Ir biometriniai duomenys gali būti labai veiksminga e, priemonė šioje kovoje. Todėl aš norėčiau visiems prisidėjusiems prie šio darbo padėkoti. Visi bendromis jėgomis mes sugebėjome pasiekti kompromisą. Dėkoju ir ponui Baro ir jo darbuotojams. Dėkoju komisijai apskritai už jos benedarbiavimą. Ir ypatingai dėkoju komisijai už tai, kad jie atliko visus tyrimus, kurie buvo reikalingi mūsų manimų. Ir galiausiai, pirmininkė, ponas e, Breik paklausė, ar būtų įmanoma tvirtinti, kad e, pasai yra sudaromi laikantis visų saugos e, e, e, reikalavimų. Deja, to mes negalime pasakyti. Be to, ES nėra atsakinga už pasų išdavimą. Šis klausimas eina į valstybių narių kompetenciją. Ir todėl aš norėčiau paprašyti pono Baro pagalvoti, ar komisija negalėtų daugiau dėmesio skirti šiam klausimui, ar komisija negalėtų prižiūrėti, kaip yra uh, gaminami pasai. Aš nemanau, kad tai pažeistų valstybių narių uh, suverenumą. Ne, uh, aš manau, kad tai galėtų padėti mums užtikrinti didesnį saugumą prie mūsų sienų. Dėkoju, panu Pevelio. Ir rytoj 12 val. balsuosime dėl šio dokumento. Dėkui. Tai punto, que es el informe del señor Capato. Dabar periname prie kito darbo atvirkės punkto, tai yra pono Kapatos pranešimas dėl e, visuomenės prieigos prie Europos institucijų rengiamų dokumentų. Taigi, pirmiausiai keturioms minutėms žodis pono Kapato. Ačiū pirmininkė. Tai yra pran...